vykdyti iki pat kadencijos pabaigos. Taigi parlamentas ir komisija labai panašiai masto šioje srityje. Dėkoju. Dėkoju komisarui, taigi baigiame diskusiją apie smulkaus ir vidutinio verslo finansavimą ir mes e, grįšime prie to per balsavimą trečiadienį. Dabar yra žo, žodiniai klausimai numatyti mūsų darbo atvarkėje ir pirmiausia ES strategija dėl Dunojaus regiono. E, turime penkis autorius ir pirmiausia suteiksiu žodį poniai Tikau. 8 gruodžio komisija paskelbė e, Dunojaus regiono e, strategiją ir veiksmų planą. Ji ministrų E, vadovų taryba turi patvirtinti pirmininkaujant Vengrijai. 2010 m. E, sausio 20-ąją Europos Sąjunga pateikė savo rezoliuciją ir išreiškė liksenti rimtų partnerių įgyvendant šią strategiją. E, ji buvo parengta konsultuojantis su savivaldybėmis bei nacionalinėmis valdžios institucijomis bei pilietinės visuomenės atstovais akademikais ir kitais. Labai svarbu įgyvendinti strategiją, nes ji patvirtina, kad būtina investuoti į geresnės navigacijos e, e, sąlygas, taip pat uostų e, sujungimus ir taip pat tokių technologijų naudojama, kurios užkirstų kelią Dunojaus taršai. Taip pat labai svarbus yra navigacijos mechanizmai. Svarbu užkirsti kelią gamtinėms katastrofoms. Grįžtama prie aplinkos taršos ir kitų aspektų ir visa tai paspartintų ekonominį regiono augimą. Juodosios jūros Baseinas taip pat yra svarbus objektas tame šioje prog programoje, šioje strategijoje. Ir mes vasario trečiąją koordinatorių paprašėme rasti tinkamus finansinius išteklius norint pagerinti geresnį bendradarbiavimą tarp regiono valstybių narių ir įgyvendinti šią strategiją kiek įmanoma greičiau. Valstybės narės gali peržiūrėti šitą programą ir panaudoti skirtus, skirtas lėšas šią strategiją įgyvendinti. Daugia šalio finansinio mechanizmo nuostatos taip pat turėtų numatyti šiuos prioritetus. Atsižvelgiant į sąsąją tarp Juodosios jūros ir Šiaurės jūros, Mes reikalaujame, kad šita strategija būtų išplėsta ir į Juodosios jūros strategiją. Ačiū dabar ponia Maneskio. Dvi minutės. Domnule prešedinte, domnule komisar, strategija. Ačiū ponia pirmininkė, komisarė. ES strategija Dunojaus regionų yra integruota strategija. Ji ketina apjungti įvairias ES politikos kryptis ir sutelkti dėmesį į svarbiausias šio regiono problemas. Mes siekiame, kad laivybos kanalai būtų plėtojami, taip pat, kad būtų vystomi miestai įsikūrę palei upę, taip pat siekiama sukurti atitinkamą infrastruktūrą ir įkurti įvairių transporto rūšių vidaus vandenų uostos. Aš norėčiau pabrėžti tarpusavę ekonominę priklausomybę šiame regione. Būtina investuoti į technologijas, į komunikacijas, taip pat į mažas ir vidutinės įmonės bei jų atliekamus tyrimus, kad būtų užtikrintas vystimasis ir aplinkai nekenkianti ekonomika. Jeigu mes norime, kad regionas plėtotųsi, Jeigu norime, kad šiuose šalise būtų sukurta daugiau darbo vietų, turėtume pasirūpinti, kad strategija būtų tinkamai įgyvendinama ir kad tai darytų nacionalinės valdžios institucijos ir privataus ir viešojo sektoriaus partneriai. Būtina nustatyti pagrindinės vystytinas srites ir būtina vykdyti integruotas programas pasitelkiant ES skirtas lėšas. Aš esu įsitikinusi, kad būtina žinoti Europos komisijos veiksmų planą, pradedant įgyvendinti šią strategiją, taip pat reikia žinoti ir vyriausybinius planus. Dėkoju, dabar Šreter, trys minutės, prašom. Ačiū labai, ponė pirmininkė, ponė komisijos nariai, mielos kolegės, mėly kolegos. Visą apimantį Dunojos regiono strategiją apima tiek piliečius, tiek įmonės ir ji sudaro puikias galimybės plėtoti visą regioną. Ekonominiai ir ekologiniai aspektai gali būti suderinti ilgalaikėje perspektyvoje. Socialinės problemas galime išspręsti kartu. Biologinė įvairovė ir kultūrinė įvairovė viso upės regiono gali tapti turistų traukos centru. O vis dėlto svarbiausias dalykas yra tai, kad toks bendradarbiavimas turėtų užkirsti kelią potviniams. Mes puikiai prisimename sunkius šiam regionui laikus. Būtent todėl labai svarbu tiek e, regionų, regiono žiotyse, tiek deltoje bendradarbiauti kartu, siekiant išlaikyti upės natūralumą. Ir tai pirmiausia reiškia inovacijų ir pažangos skatinimą. Klaida būtų nesimokyti iš savo klaidų ir būtent todėl reikėtų laivus pritaikyti prie upės, o ne upę performuoti taip, kad ji būtų tinkama laivybai. Mes turime tinkamas technologinės žinias ir galime semtis iš to potencialo, kuris yra neišsenkamas ir kuris yra labai svarbus visam regionui. Man lab, atrodo labai svarbu, kad būtent Europos parlamentas savo rezoliucijoje koreguotų pačios komisijos pasiūlymą. Kaip ir Baltijos regione, taip ir čia esama tarptautinio susitarimo įpareigojančio bendradarbiauti tarptautiniu mastu. Buvo parengtas bendras pareiškimas, kuriame buvo įsipareigota išsaugoti regioną, tačiau užtikrinant laivybą. Būtų svarbu, kad komisija neišplėstų tų deklaracijų apimties. Čia svarbiausias skaidrumas ir Baltijos regiono strategija parodė, kad piliečių dalyvavimas, kuriant strategiją, yra labai svarbus stengiantis užtikrinti ateities kartų gerovę. Taigi toks bendradarbiavimas yra labai reikalingas ir būtų labai prasminga pasinaudoti visomis finansinėmis priemonėmis. Ir praeitįje, kai kuriais finansiniais ištekliais buvo naudojamasi neteisingai, todėl ateityje juos turėtume naudoti teisingai, kad būtų tinkamai e, plėtojamas visas regionas. Ačiū. Ačiū labai. Dabar Vlasak, dvi minutės. Pane komisaři. Pane komisijos nary. Makroregioninės strategijos visų pirma yra politinės priemonės ir tai yra viena iš e, bendradarbiavimo galimybių. Jos turėtų paskatinti pasinaudoti esamomis priemonėmis, platformomis, finansinėmis priemonėmis. Makroregioninės strategijos turėtų tapti pagrindu užtikrinančiu tinkamą ekonominį bendradarbiavimą. Jos turėtų sukurti sąsajas taip įvairių verslo atstovų. Jos turėtų tapti idėjų generavimo šaltiniu, ieškant geresnių struktūrų ir uh, gel, padedant uh, susidoroti su iššūkiais. Mūsų EKR frakcijos požiūrių makro regioninių iniciatyvų idėjos turėtų būti vertinamos sistemiškai, derinant jas su kitomis politikomis. Taigi, mūsų požiūris čia yra strateginis, ypač kalbant apie strategijų gausą, koncentraciją ir su tuo susijusias administracinės priemonės. Rezoliucijos projektą mes remiame, norime akcentuoti neutralumo ir institucijų neutralumo principus finansuojant šią strategiją. Turime kalboti, kalbėti apie Europinių fondų lėšų panaudojimą, turime kalbėti apie institucijų politiką. Turėtume užkirsti kelią piknaudžiauti, kuriant naują finansinio programavimo laikotarpį. Turime peržiūrėti sanglodos e, politikos priemonės. Prosim. Ačiū, ponas Deutsch. Elnök úr, milyen tisztelt biztos. Gerbiamas komisijos nary, ponia pirmininkė, kolegės ir kolegos. Apie kągi kalbame, kalbėdami apie Dunojų ir Dunojaus regioną. Šis regionas apima 14 e, valstybių, 140 tūkstančių gyventojų. Ir teisinga yra teikti, kad e, Dunojaus regiono strategija yra ateities strategija. Turime kalbėti ne tik apie vidurio ES strategiją, tačiau apie visos ES strategiją. Tai strategija, kuri apima ateitį, o ne praeitį, kuria bandoma bendradarbiauti, kuria bandoma susidoroti su ateities iššūkiais. Rengiant Dunojaus regiono strategiją buvo naudojamasi senu metodu ir būtent todėl buvo galima e, šią iniciatyvą padaryti labiau priimtinesnę ir piliečiams. Buvo pradėta konsultavimosi procedūra, komisija praėjusiais e, metais baigė renkti šią strategiją po šių konsultacijų. Svarbu pabrėžti, kad ši strategija patiems žmonėms yra labai svarbi. Žmonės Dunojaus regione ypač nukentėjo nuo ekonominės krizės. Todėl ši strategija turėjo tapti strategija padedančią surasti išeitį iš krizės. Ir tai ir turi tapti šios strategijos centru. Europos parlamente mes galime sveikinti pirmininkaujančią Vengriją. Ji norėjo sukurti tokią strategiją, kuri užtikrintų Dunojaus regiono žmonių gerovę. Štai kodėl labai svarbu visiems bendradarbiaujant įgyvendinti šią strategiją, pritraukiant ir kitas valstybės, m, mm, valstybės narės ir pasinaudoti sanglodos fondais. Ačiū. Man, bas. Pone komisijos nariai Han, kągi komisija norėtų pasakyti apie Dunojaus regiono strategiją. Tai- Ačiū, ponė pirmininkė. Komisija tikrai sužavėta šios iniciatyvos, todėl mes nusprendėme, kad kartu su valstybėmis narėmis ir pačiais gyventojais parengsime tokią strategiją, kuri padės sustiprinti bendradarbiavimą tarp įvairių regiono valstybių, tokiu būdu siekiant pagerinti ir pačių gyventojų gyvenimo gerbuvį. Šioje strategijoje didelis dėmesys yra skiriamas ir aplinkosauginiams aspektams e, bei piliečių geroviai. Aš džiaugiuosi, kad ši nauja makro regioninė strategija Europos parlamente yra remiama. Baltijos e, jūros regiono strategija parodė, kad tiek vietos lygmenyje, tiek regioninėme lygmenyje, tiek ES lygmenyje yra noro bendradarbiauti, įtraukiant ir pilietinę visuomenę bei verslą. Panašu, kad rengiant Dunojaus regiono e, strategiją bus e, taip pat atkreipęs dėmesys į šiuos aspektus. Kuriant šią strategiją iš 11 prioritetų, 3 prioritetai susiję su vandens kokybės gerinimu, rizikos valdymu bei potvinių prevencijos klausimais. Čia kalbama ne tik apie Dunojaus upę, tačiau ir e, kitas katastrofas. Tai tikrai puikia galimybė. Nepamirškime, kad Dunojus teka per dešimt valstybių. Tai yra tikriausia labiausiai tarptautinė upė visoje Europos Sąjungoje. Štai kodėl labai svarbu pasinaudoti tą atsiradusią galimybę sukurti aštuonių valstybių narių ir šešių nevalstybių narių makro regioninę strategiją. Kalbant apie finansavimą, čia svarbu pasinaudoti jau esamais finansiniais instrumentais. Turime kalbėti apie protingą įvairių operatyvių programų sąveiką. Turime kalbėti apie tų programų įgyvendinimą tarptautiniu lygmeniu daugia šalių formatu. Turime renktis būsimam finansavimui finansinio programavimo laikotarpiu turime ieškoti galimų bendrų projektų, ir jų finansavimo galimybių. Aišku, galima naudotis ir kitomis finansinėmis priemonėmis, pavyzdžiui, pasinaudoti Europos investicinių fondų, panaudoti ten esančius 13 milijardų eurų. Komisija savo ruoštų šią strategiją rems. Bus įsteigta aukšto lygio bendradarbiavimo grupė, kurioje dirbs įvairių šalių ekspertai. Bus imtasi įvairių veiksmų ir mes šią strategiją remsime, o baigdamas noriu padrasinti jūs vietos lygmenio skatinti šias idėjas, nes daugelis e, programų įgyvendinamos būtent vietos lygmenių. Ačiū. Ačiū komisijos nariai. Dabar frakcijų vardu. Pirmiausia, ponas Marinesko, EPP frakcijos vardu žodis jums. Aš, Domnule comisar, grupul PP aprecia. Ačiū pirmininkė. Mūsų frakcija vertina komisijos parengtą dokumentą ir pritars e, tam, kad jis būtų priimtas pirmininkaujant Vengrijai. Kalbant apie strategijos efektyvų įgyventinimą, tam mums reikia trijų aspektų. Pirmiausia, prioritetų ir bendrų projektų sąrašo, taip pat Europos komisijos koordinavimo ir tinkamų lėšų, norint pasiekti mūsų tikslą. Kam reikalingas prioritetų sąrašas? Jis reikalingas visoms susijusioms valstybėms. Mums reikia projektų sąrašo, kurie turėtų būti kartu tuo pat metu vykdomi, kad galėtume užtikrinti regiono ekonominį uh, augimą ir didesnį patrauklumą. Visos atitinkamos valstybės turėtų turėti bendrus prioritetus ir juos turėtų e, siekti gyveninti tuo pat metu. E, prisimenant Baltijos e, jūros regione surinktą ES patirtį, mes žinome, kad mes e, tą region, turėtume turėti tokią regioninę politiką, e, kuri reikalautų ir nacionalinių, ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimo. Mums reikia tokios strategijos, kuri turėtų bendrus prioritetus, ji būtų paremta geresniu koordinavimu ir efektyvumu. Ir šitas planas turėtų būti taikomas jau skirtiems ištekliams per struktūrinės programas. Taip pat e, turėtume e, panaudoti lėšas, kurios kitose sektoriuose nebuvo panaudotos. Komisarė, e, naujoje sanglaudos politikoje jūs kalbėjote apie sutarčių idėją. Galbūt galima būtų panaudoti tą patį ir Dunojaus strategijoje. Dabar kolegė Tabaitė. Labai gerai, kad ponas komisijos narys kilęs iš Dunojaus regiono, todėl kad tiek pirmininkaujanti valstybė, tiek komisija turi didelį uždavinį. Pone komisijos nary, turime labai daug prioritetų ir kaip pavyks atrasti pusiausvyrą įgyvendinant šiuos projekt, prioritetus. Manau, kad gerai tai, kad ši strategija tiesiog verčia bendradarbiauti Dunojaus regiono regione įsikūrusias valstybės. Aišku, siekiame pagerinti laivybą, energiją, energijos vartojimo efektyvumą, vandens kokybę, paskatinti turizmą. Tačiau kaip atrodys ta lygsvara tarp šių prioritetų? Manau, kad būtent svarbiausia ir bus atrasti tą lygsvarą. Pone Hausneva Menova. E, pirmininkė, komisarė, gerbiami kolegos. Dunojaus regiono strategija ministrų taryba turi patvirtinti kitą balandį. Ir tai būtų signalas visuomeniai, kad jos įgyvendinimui nekyla kliūčių. Tačiau praktikoje ES valstybės narės ir ne tik jos susiduria su kliūtiomis, koordinuodami prioritetus bei mechanizmus, įgyvendinant ir kontroliuojant šią strategiją. Tai ypatingai aktualu vykdant didelius tarp valstybinius projektus. Manome, kad komisija turėtų skirti daug dėmesio finansinės drausmės stebėsenai, terminų laikymuisi ir rezultatų siekimui. Reikia aiškiai apibriežti atsakomybę. Taip pat užtikrinti atskaitomybę ir analizę. Kita svarbi problema yra ta, kad kyla problemų e, dėl komunikacijos įgyvendinant strategiją. Labai svarbus skaidrumas ir informacijos gavimas, kaip ir vidaus procesai tarp koordinuojančiųjų institucijų. Iki strategijos vyko rimtos diskusijos dėl klausimų susijusių su strategijos prioritetais. Tai padidino ES valstybių narių susidomėjimą. Kaip informuosime piliečius apie šios strategijos įgyvendinimą? Į šį klausimą dar neatsakyta Europos lygmenių. Todėl aš manau, kad informacijos skleidimo informaci e, kampaniją reikia tęsti, kad galėtume pasiekti šio projekto įgyvendinimo. Ačiū, ponė Husmanova. Pone Lochbiller. Ačiū, ponė pirmininkė. Svarbu, kad strategijos parengimas būtų atviras procesas, kuriame dalyvautų daugelis veikėjų. Tai reiškia, turime suderinti įvairiausius interesus. Reikia ne tik ginti labai ypatingą Dunojaus regiono gamtą, turime pritaikyti laivus Dunojaus laivybai, o ne pačią upę laivams. Reikia stengtis ieškoti techninių galimybių ir jei tai nedaroma, turėtume tokius žingsnius kritikuoti. Komisija stengiasi, kad iki 2015 metų Dunojumi plaukiotų antrosios B kategorijos laivai. Tačiau ši iniciatyva nėra reikalinga. Reikia naudotis atsivėrusiamis techninėmis galimybėmis ir nepamiršti aplinkosauginių aspektų. Aš pasisakau už tai, kad ES Romų įtraukties strategija būtų suderinta su Dunojaus regiono strategija. Tai atsispindi ir mūsų frakcijos rezoliucijos projekte. Ačiū. Europa svobodai a demokracija. Dėkui za slovo. Ponas Paška. Į planą. 2010 m. pabaigoje Europos komisija pristatė komunikatą ir veiksmų planą. Ir komunikato pirmojoje dalyje kalbama apie uždavinius ir siekius, kurių pasiekus būtų plėtojamas regionas. Vienas projektas ketina panaudoti Dunojaus vidaus vandenų kelią. Ir mes suprantame, kad dabartinis transportavimo gebėjimas nėra patenkinamas. Dar yra daug potencialo numatoma visiška jungtis nuo Vladivostoko iki Vienos ar Bratislavos uosto. Jeigu toks projektas bus įgyvendintas, tokiu būdu Dunojaus vandens maršrutai įgis daugiau svarbos. Taip pat taip sustiprins ekonominį regiono augimą. Aš manau, kad reikėtų pagalvoti apie jų parengtus projektus, kurių tikslas yra sušvelninti e, potvinių keliamą riziką. Taip pat sudaryti galimybės naudotis atsinaujinančiais energijos šaltiniais. Šie projektai yra remiami iš įvairių fondų, įskaitant ir sanglaudos fondą. Svarbiausia rasti tinkamus mechanizmus. Dėkuoju dabar ponas Vanginys Telirojų dvi minutės. Pirmininkė, komisarė, dėkuoju. Iš tiesų labai gerai, kad mes kalbame apie Dunojaus strategiją regionas kelia rimtų problemų. Žinome, kad ten kyla vandens kokybės problemų. Taip pat nėra tinkamai išnaudojamas regiono potencialas, tiek kalbant apie piliečius, tiek ir apie ekonomiką. Aš esu iš Niderlandų ir žinau, kad panašios strategijos taikymas Reino upiai pagerino vandens kokybę, išaugino turizmą ir pagerino žemdirbių sąlygas. Taigi integruota politika ir jos vykdymas yra geras dalykas. Galime žiūrėti į teritorinio integravimo pagrindą, kuris yra numatytas sutartyje. Jis numato tarp valstybinį bendradarbiavimą tarp skirtingų ES valstybių narių. Tokie projektai taip pat įtraukia verslo bendruomenę ir vietos gyventojus. Komisaras sakė, kad naujos struktūros kuriamos nebus, taip pat nebus kuriami nauji įstatyminiai aktai ir nebus numatyta konkrečių fondų, vietoj to bus panaudota jau numatytos lėšos ir lėšos skirtos pasirengimui narystį Europos Sąjungai. Jūs kalbėjote apie bandomąjį etapą, kuris neturėtų būti dar labiau apsunkintas. Pačios valstybės narės turėtų pasinaudoti galiojančiais instrumentais. Reikalingas veiksmų planas, kad būtų galima įvykdyti strategijos prioritetus. Tačiau pažvelkime į Baltijos jūros regiono strategijos vykdymą. Olandijos laivybos federacija man pasakė, kad 10 procentų Reino e, transportavimo, kad transportavimas Dunojaus upe gali būti padidintas. E, ir mes, jeigu tai bus, aišku, visi nuo to tik laimėsime. Dėkuoju dabar ponas Kirilov, jums skirta vieną minutę, prašom. Dunojaus strategija turi būti testinis, nuolatinis procesas vykstantis tarp partnerių susiduriančių su tokiamis pačiamis problemomis. Mums reikia siekti bendrų tikslų ir pasiekti konkrečios naudos šioje svarbioje Europos arterijoje, kuri labai nukentėjo nuo dabartinės krizės. Todėl labai svarbu, kad Dunaus strategija būtų pagrista principų iš apačios į apačią ir prisidėtų prie sanglaudos politikos plėtojimo suinteresuotų šalių bendradarbiavimas ir dalyvavimas yra labai svarbus. Jie turi pripažinti prioritetus ir veiksmus. Jie turi jausti, kad strategija priklauso būtent jiems. Būtina, kad lėšos būtų skirtos iš jų pačių programų ir tai yra viena iš sėkmingo gyvendinimo prielaidų. Mes taip pat turime stiprinti tarp valstybinių programų efektyvumą. Dėkuoju. Dėkuoju, ponė Kirilov. O dabar ponė Sechnalova. Jos apygardoje gyvenantis žmonės gyvena kaip tik ties Dunojaus intaku. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš iš, esu iš Moravijos. Dunojaus strategija yra dar viena mikro, reg, makro regioninė strategija ir ji turėtų numatyti gerą bendradarbiavimą tarp partnerių ir valstybių. Mes sutarėme, kad pagrindinis tikslas turėtų būti darbo vietų kūrimas ir tvari plėtra, pasitelkiant turimus instrumentus bei politikas. Ne biurokratijai, ne naujoms institucijoms ir ne papildomiams fondams. Taigi trys ne. Tačiau aš turiu labai konkretų klausimą komisijai. Kaip Europos komisija ketina užtikrinti, kad strategija praktiškai bus įgyvendinta tinkamai, ypač kai bus užtikrinamas bendradarbiavimas su vietos lygmeniu, su NBO, nes subsidiarumo principo taikymas čia yra labai svarbu, būtina bendradarbiauti visais lygmenimis ir veikla turi būti stebima Europos komisijos. Būtina vadovautis Europos komisijos parengtų veiksmų planu Tačiau mano klausimas yra toks, ar komisija neketina parengti paprastesnės, supaprastintos šio dokumento versijos, kuri būtų prieinama vietos lygiui. Ir kitas klausimas, kaip Dunojaus strategija bus susieta su nauju finansavimo laikotarpiu, kuris sieks 2020 metus. Ačiū. Dabar ponia Kadenbach, dvi minutės. Gerbiamas pirmininkė, komisijos nariai, Sveiki atvykę į posėdį. 11 prioritetų jūs šiandien išvardinote ir, aišku, mes visi sužavėti e, komisijos žodžiais. Dunojos regiono strategija yra tokia strategija, kuri reikalinga tiek patiems e, upės deltos gyventojams, tiek e, valstybėms narėms. Ko labiausia baiminamasi? Manau, kad bendradarbiavimas kultūriniu lygmeniu tikrai nebus problema. Valstybės narės seniai bendradarbiauja kultūriniu lygmeniu, tačiau Didžiausias baimės susijusios su naujais pavojais pačiam Dunojui. Aišku, Dunojaus upė yra reikalinga kaip svarbus vandens koridorius, tač, tačiau turime nepamiršti, kad aišku, mes per daug galbūt stengiamės sumažinti CO2 upės sąskaitą. Nepamirškime didelių ekosistemų. Aš būtent iš šios perspektyvos vertindama čia matau naujas galimybės. Reikėtų žiūrėti daug plačiau reikalaujami pinigai, ieškoma pinigų, tačiau reikia bendromis jėgomis e, kartu su Europos parlamentu nus stengtis, kad ekosistemos e, būtų išsaugotos, turi būti išsaugotos įvairios pievos, uždėjamos pievos, neuždėjamos pievos. Tik Tokiu būdu atsivers e, puikiausios galimybės investuoti ir į žaliasias technologijas. Manau, kad būtent ši strategija e, suteikia puikią galimybę įgyvendinti tam tikras priemonės pirmiausia apačioje, o po to e, reguliuoti jas iš viršaus. Manau, kad galime tapti puikiu pavyzdžiu tokiam bendradarbiavimui ir tokių strategijų įgyvendinimui. Nu, ta. Dabar ponas Kalfin viename. Pone pirmininkė, pone komisijos nary. Jau pradžioje ši Dunojaus regiono strategija turi turėti labai apčiuopiamus rezultatus. Pradžios etapo prioritetai yra labai svarbus. transporto laivybos plėtra yra labai svarbus klausimai. E, turime nepamiršti pilietinės visuomenės, ji turi būti įtraukta į visus strategijos įgyvendinimo procesus. Ši strategija atveria naujas bendradarbiavimo galimybės. Aš noriu pabrėžti kad Europos parlamento kolegos kartu su komisija turėtų teikti pagalbą įvairiems universitetams įgyvendinant projektą. Dabar turime 15 kalbėtojų, o tik 5 turi laiko pasisakyti spontaniškose pasisakymuose. Pirmiausia, ponas Mikolašik. Komisar Han, Dunajska strategija bimo... Dunajos regiono strategija būtų tuščias tekstas, jei šios strategijos neįgyvendintume. Ir apie tai mes kalbame šį vakarą. E, kuriamos e, įvairialypės transportavimo strategijos. Aš žinau, kad Bratislava dalyvaus naujose struktūrose, e, bandydama skatinti laivybą, jo labiau, kad sausumos transportas labiau teršia orą. Ponas Figel, buvęs komisijos narys, pabrėžė viso regiono dalyvavimo šioje strategijoje svarbą, nes tokiu būdu yra e, saugoma gamta ir imamasi prevencinių žingsnių siekiant užkirsti gamtos katastrofų gausą. Reikia naudotis ir struktūrinių fondų lėšomis įgyvendinant šią strategiją. Odată cu aderările din 2004 și 2006. Ačiū, pirmininkė. 2000 ketvirtųjų-septintųjų metų plėtros e, etapai atvėrė naujas galimybės parengti ir tokias strategijas. Ir aš norėčiau pasveikinti komisiją, kad ji e, parengė 11 veiksmų planą užtikrinantį tvarų augimą ir darbo vietų kūrimą šiame regione. Manau, kad šios strategijos sėkmė priklaus, susijusi ir su um, regiono skirtumų mažinimu. Bus naudojamas regioninių fondų lėšomis. Manau, kad e, kita strategijos įgyvendinimo sėkmė bus energijos naudojimo efektyvumas. Energija kainuoja daug ir šiame regione nesame pakankamai konkurencijos. Norėčiau paskatinti dalyvauti įvairias rinkas e, įgyvendinant šią strategiją. Ponas Obermaeris. Ačiū, ponė pirmininkė. Ypač ilgalaikis bendradarbiavimas e, stengiantis pagerinti infrastruktūrą ir laivybą e, padarys daug žalos aplinkai, tačiau e, šioje strategijoje yra akcentuojamas ir ekosistemų išlaikymas. E, pone komisijos nary, e, čia nekalbama apie atominę elektrinę, kuri dirba, kuri veikia šiame regione. Ji būtent e, susijusi su dideliu, didelė rizika ir didelėmis grėsmėmis. Mm. Tuo tarpu kaimynės šalis e, galbūt netgi neturi pakankamai informacijos apie šiame regione gaminamą e, atominę energiją. Manau, kad ši strategija būtų puikia proga pašalinti visus trūkumus ir neaiškumus. Ačiū. Labai ačiū. Dabar suteiksiu žodį ponui Musaraš. Prašom. Būdamas vaiku, aš eidavau plaukioti į Dunojaus upę. Ir plaukiojant ant mano kūno atsirasdavo naftos dėmių. E, aš tikrai būsiu labai laimingas, jei ši strategija bus įgyvendinta ir jei ta strategija bus tokia gera, kad e, Dunojos vandens e, kokybė pagerės. Aš Manau, kad gaila, jog nėra numatyta jokių papildomų finansavimo šaltinių. Esama didelių skirtumų tarp įvairių Dunojaus regione esančių valstybių. Reikėtų skatinti šių didelių skirtumų naikinimą kai kurios valstybės e, šiame regione galėtų imti pavyzdį iš Baltijos jūros regiono valstybių. Pone Lansela. Dėkuoju, ponė pirmininkė. ES Dunojaus strategija, kuri buvo parengta remiantis Baltijos jūros regiono strategija, siekia sukoordinuoti vykdomą politiką svarbiausiuose srityse. Strategija turi pateikti atsakymus tiems iššūkiams, su kuriais susiduria valstybės narės. Egzistuoja didžiuliai socialiniai skirtumai tarp įvairių valstybių narių, egzistuoja skirtingos transporto sistemos, klimato kaita, kultūrinė įvairovė, biologinė įvairovė ir kiti svarbus klausimai. Todėl Dunojaus regiono strategija sukurs dialogą tarp ES valstybių narių bei ES nepriklausančių šalių ir atneš ilgalaikės naudos tiek vietos bendruomenėms, tiek ir regioninių lygmeniui. Mums yra būtina tokia strategija, kurią įgyvendinus gyvenimo kokybė Dunojaus regione tikrai pagerės. Ačiū. Für... O dabar atėjo laikas komisijos nariui Han, kad jis galėtų atsakyti į mūsų pastabas ir klausimus. <clears throat> Ačiū, ponė pirmininkė. Deja, laikas mus spaudžia ir negalėsiu atsakyti į visus klausimus, tačiau noriu pabrėžti keletą svarbių dalykų. Pirmiausia, laivyba. Aišku, tai yra svarbi tema. Čia turime ieškoti um, ekologiškai pateisinamų ir ekonomiškai tvarių sprendimų. Svarbu intensyviai e, apsvarstyti laivybos e, galimybės, e, stengiantis, kad upės krantai nebūtų pakenkti. Manau, kad likščiau skirtas nepakankamas dėmesys būtent laivų pritaikymui upei, o ne upės pritaikymui laivams. Tiesa, Dunojumi neplaukioja tokie laivai, kurie plaukioja, pavyzdžiui, vandenynuose. Taigi, čia kroviniai pervežami maždaug 800, 800 km atstumu, Todėl aš manau, kad šį atstumą galima galbūt da, gali būt dar sumažinti, pasitelkiant technologinės galimybės. Taip pat būtų galima galvoti apie diferencijuotus pačių laivų dydžius. Buvo kalbėta apie daugelįpę valdyseną, į ypač e, apie tai kalbėsime ir svarstydami ateinantį finansavimo laikotarpį, ieškodami galimybių įgyvendinti šią strategiją. Ponas Kadenbach ir kiti parlamento nariai kalbėjo apie atsiveriančias naujas galimybės apie galimybę kurti pridėtinę vertę, tačiau pačių, pačių gyventojų tarpe mes jaučiame didelį susižavėjimą. Ir dabar atėjo laikas šią strategiją įgyvendinti ir pereiti nuo pažadų prie darbų. Vėlgi aš galiu tik pabrėžti, kad labai svarbu įgyvendinti savo įsipareigojimus ir dėja turiu apgailestauti, kad iš esmės bent dabar tikrai užtenka e, finansinių priemonių ir mes galime pasinaudoti esamais e, pinigais. 150 milijardų gali būti skirti Dunojaus regiono gyventojams ir gyventojoms. Ačiū, debatai baigiami, o balsuosime dėl rezoliucijos ketvirtadienį 12 val. Mūsų kitas darbo atvarkės klausimas yra